Etiopijos kontekste. Ačiū. Taigi tuo baigiame bendrasias diskusijas, balsuosime dėl pranešimų rytoj, o dabar periname prie kitų darbo tvarkės klausimų. Dabar kalbėsime apie. Dabar vyks bendros diskusijos dėl sanglaudos, bus keli pranešimai. E, ponios Tamato pranešimas, MVI konkurencingumo didinimas pono e, Valkarcelsiso, sąjungos politika ir mokslinio tyrimų ir inovacijų strategijos skirtos pažangiosios specializacijos iniciatyvai. Toliau ponė Mikhailova, Europos teritorinis bendradarbiavimas, geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės. Ir ponios Breso pranešimas ES Alpių regiono strategija. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Rosa Damato daugiaus, nedaugiau kaip keturios minutės. Grazie, prezident. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kolegoms, šešėlėms pranešėjams, su kuriais labai produktyviai padirbime. Pranešimas, kurį būtume regi komitete, buvo atnaujintas, tikslas buvo įvertinti vairius aspektus įgyvendintos strategijos susijusius su MVI, 3 milijonai MVI Europos Sąjungoje e, sudaro 98 procentus įmonių Europos Sąjungoje. Jos įneša svarbu indėlį į socialinę sąnglaudą, į užimtumo e, didinimą ir, pagamina, ir sukuria daugiau negu jos užtikrina daugiau negu 100 milijonų darbo vietų. E, MVI yra įvairios, mikro įmonių skaičius auga, tai yra tos įmonės, kur dirba vienas arba du darbuotojai, e, jos veikia tradicinės sektorius. Pirmininkas ponė Damato, prašom kalbėti lėčiau. Pone Damato, 93 procentai iš 22 milijonų uh, e, MVI yra uh, dabar E, veikia, 64 milijardai skiriamų eurų yra geras žingsnis, tačiau nepakankamas padėti MVI, kurios susiduria su daugeliu sunkumų. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kiek dabartinė griežto taupimo politika e, pridarė sunkumų toms įmonėms. Per nelikdėlis reguliavimas buvo tokia biurokratija, sudarė tokias džiunglės, kur įmonės nebesusigaudo, kas kur. Mes savo pranešime pabrėžime, jog svarbu, kad naujoviškai būtų organizuojami konkursai. E, konkursų skelbimo direktyva turėtų būti tinkamai taikoma, konkursai turėtų būti e, skelbiami taip, kad MVI būtų mažiau biurokratinės naštos. Turime likti labai budrus, kreipiuosi Europos komisiją ir valstybės narės E, turime prižiūrėti mokėjimus, jų vėlavimus, tai yra direktyva šioje srityje, kuri turi būti tinkamai taikoma, mes negalime sauliaisti, kad MVI Europoje nebematytų motivacijos dėl to, kad nepasitikės egzistuojančią sistemą. Pirmininkas, ponė Damato. Dar kartą kviečiu kalbėti lėčiau. Yra tokių kalbų, kurias esame įpratę klausyti. Jūs kalbate labai labai greitai, bet nepamirškite, kad jūsų pasisakymas turi būti išverstas į kitas kalbas. O kai kurie vertėjai verčia e, jūsų pasisakymą iš kitų kolegų vertimų, tai jums dvigubai sunkiau pasisakymas, ponios Damatos. Taigi, kviečiu Europos komisiją likti budrė, reikėtų nebūtinai palengvinti prieigą prie kreditų. Mažas rimtinės įmonės ir mikro įmonės e, patiria sunkumų didelių sunkumų, kai tenka gauti paskolas e, iš bankų. Kyla rizika pasiūlyti tokius sprendimus, e, gali, kurie gali būti blogesni už dabartinius sunkumus. Per nelik daug taisyklių yra, per nelik daug dalykų susijusių su inovacijomis, uh, E, dėl kurių sunku padėti mažoms ir tinėms įmonėms. Ką mes siūlome? Siūlome integruotą procesą susijusiu su ES teikiamą pagalbą atskiriems sektoriams, pavyzdžiui, e, gamybos įmonėms, e, žalių automobilių kūrimui ir panašiai. Svarbu atsižvelgti į teritorinius specifiškumus kiekviename regione. Būtina skatinti žiedinės ekonomikos principų gyvendinimą. Tikslas, kurio siekiame, yra pirmiausia ekonomikos e, tvarus vystimasis. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas e, žaliųjų darbo vietų kūrimui. Turime e, pirmiausia skirti dėmesį įvairių dalykų perdirbimui ir pakartotiniam panaudojimui. Tai atvers papildomas prekybos galimybės MVI. Apsirūpinimas energija yra esminis dalykas. Mažos ir vidutinės įmonės dabar uh, labai brangiai moka už energijos išteklius. CO2 mažinimo ir gamybos energijos procesas pačios įmonėms reikmėms yra labai svarbus dalykas. MVI gali pateikti novatoriškų sprendimų taip pat ir geresniam pabėgėlių integravimui, nes jų dabar ES atvyksta ypač daug. MVI turi veikti pagal globalius ir lokalius principus. Svarbu atsižvelgti į tai, teikiant MVI pagalbą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū poniai Damato. Žodis dabar ponui Valkarsel Siso. Keturios minutės. Jums taip pat pasisakymų. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, ponė Kretų, jūs puikiai žinote, kad Europos komisijos kai kurios veiklos kryptis ir įgaliojimai yra nukreipti į ekonomikos augimą ir darbo vietų, kokybiškų darbo vietų kūrimą. Europos komisija seniau buvo parengusi tokią priemonę, kuri vadinosi e, pažangiausios specializacijos iniciatyva. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog siūloma taikyti inovacijas ir technologijų vystimasi, taip pat mokslo tyrimų rezultatus E, ekonominė, ekonominėms realijoms kai kurioms e, regionų problemoms spręsti. Regionai turi rasti savo stipriasias ir silpnasias pusės, jas įvardinti. RIS 3 yra apibrėžiami remiantis operacinėmis programomis, o tai reiškia, kad regionai turi e, numatyti tam tikras strategijas ex ante. Be to būtų neįmanoma kad tos e, ne, neįmanoma būtų regionams pateikti savo strategijų, jos nebūtų tinkamos pateiktus pagal tokią formą. Tos strategijos turi turėti e, tam tikrą elementą, pagal kurį į jų gyvendinimą įtraukiami piliečiai, įtraukiamos įmonės, administracijos ir administ, viešosios administracijos struktūros ir piliečiai. E, regioninio. Regi, me, mes taip pat kreipėmės į į regioninio bendradarbiavimo struktūras, kad dėl, dėl tų strategijų. Mes galime pasakyti, kad šios strategijos yra labai svarbus dalykas ir kad mūsų parlamentas turi nagrinėti šią tematiką. Šio pranešimo rengimas E, rėmėsi įvairių asociacijų atliktais tyrimais mano minėtose sektoriuose. Ir e, matėme, kad atsirado e, regioninės plėtros komitete buvo pasiektas taip pat labai tvirtas konsensusas šiuo klausimu. Teksto pristatymo metu ir balsavimo metu 33 kolegos balsavo už, tik 3 balsavo prieš. Pranešimas taip pat buvo praturtintas kolegų gausiais pakeitimais. Tai buvo puikūs pakeitimai, mes suradome kompromisinių pakeitimų, apibendrinome tuos pateiktuosius ir norėčiau labiausiai pabrėžti, jog ES jaučia poreikį sustiprinti visus tuos bandymus, kurių tikslas yra pasiekti ekonomikos augimo tikslo, išmanaus, tvaraus ir įtraukaus augimo. Norėčiau pasakyti, jog būtent dėl to labai svarbu, kad technologijų vystimasis inovacijos būtų tas elementas, kuris būtų laikomas prioritetu, kai investuojama. FEDER turėtų būti stipri bazė, e, kuri paskatintų e, kokybiškų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Taip pat reikėtų, jog būtų atlikta analizė dėl e, vairių regionų kompetencijų, jų stipriųjų pusių. Tuo būdu būtų galima sukurti naujas verslo galimybės. Taip pat norėčiau pabrėžti štai ką. Dabar reikia daugiau bendradarbiavimo tarp regioninių struktūrų ir tarp įvairių bendradarbiavimo programų, tam, kad būtų galima išvengti veiklos dubliavimo. Ko gero reikėtų sukurti ir nacionalinės observatorijas, kurių dėka būtų galima surinkti patikimesnius duomenys. Džiaugiuosi, matydamas komisarę Kretų čia mūsų posėdėje Ir noriu pasakyti, kad mums sunku buvo dirbti prie tos koncepcijos, nelengvai parengėme, bet būtų smagu, kad ji būtų gerai įgyvendinta. Ačiū. Toliau kita kalbėtoja, ponė Michaila, irgi keturios, Michailova, irgi keturios minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Šiandien teikiu pranešimą, kuris buvo aptartas ir patvirtintas regioninės politikos komitete. Kalbėjome apie teritorinį bendradarbiavimą. Kalbėjome apie programą, kuri vadinama yra Interreg. Jie apima tam tikras temas, kurios yra dabar svarbios. Tai yra inovacijos, tai yra e, Europos programos S2020 strategijos siekimas, kalbėjome apie e, regioninės problemas ir rekomendacijas ateičiai. E, Čia norėjau pasakyti, jog bendradarbiavimas tarp atskirų valstybių prisidėjo prie to, kad per visus tos metus atsirastų geroji praktika, kad būtų keičiamasi žiniomis ir kad būtų geriau kovojama su ekologinėmis problemomis. Taip pat tokiamis problemomis, kurios iškyla švietimo srityje ar su, su užimtumo mažymo problema. Interreg programos biudžetas yra 10 milijardų eurų. 2,8 procento lėšų tai sudaro sanglaudos politikos biudžeto ir dėja tai ne visada atitinka tų iššūkių, kurie mums iškyla. Pranešime be kita ko kalbama apie tai, kad Interreg programa buvo patvirtinta pakankamai vėlai ir valstybės narės e, turi mobilizuoti reikiamas priemonės tam, kad būtų galima numatytų tikslų pasiekti. Kreipiamės į valstybės narės, kad būtų sukurtos priežiūros sistemos ir vertinimo sistemos, tam, kad būtų galima žinoti, kas buvo atlikta Interreg programų srityje. Taip pat Reikia pasižiūrėti, kokį vaidmenį Interreg vaidina dabartinio kontekste, pabėgėlių krizės kontekste, kaip tai padeda uh, užtikrinti pasienų regionų valdymą. Pranešime be kita ko kalbama apie tą svarbų Interreg vaidmenį, kuris vaidina uh, pas labiau uh, įgyvendinant inovacijas ir didinant sinergiją tarp RIS ir uh, inovacijų sistemų. Taip pat būtina kurti daugiau bendradarbiavimo galimybių mokslo tyrimų ir plėtros rytyje, bei siekti didesnės sinergijos su programa Horizontas 2020. Europos investiciniai fondai taip pat turi dėrėti su minėtomis programomis. Investicijų poveikis turi būti tinkamai įvertinamas e, turint vieną viziją, įgyveninti daugiau inovacijų. Finansinės priemonės turėtų būti e, tas dalykas, kuris padeda spręsti iškylančias problemas. Europos sinergijos ir bendradarbiavimo grupė kreipiasi į valstybės narės ir siūlo visapusiškai pasinaudoti Interreg teikiamomis galimybėmis, kad būtų galima užtikrinti uh, judėjimą tarp valstybių piliečių ir taip pat, kad būtų galima tvirtinti geresnės teisinės taisyklės. Svarbu nepamiršti prioritetų ir jei įmanoma e, paskirti daugiau finansavimo, daugiau lėšų, gerinant integracinės politikos situaciją. Pranešime kalbama apie tai, kad e, interreg galimybės yra didelės. Tam, kad ši programa taptų pagrindu kitoms. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, ateities anglaudos politikos bazė. Dėkoju. Um, the... Labai ačiū. Ir paskutinės pranešėja Breso, keturis minutės, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė komisijos nariai, kolegos. Sanglos politika, kurią šiandien aptarėme remdamiesiais kitais pranešimais, yra vienas iš tų kelių dalykų, kelių tų priemonių, kurios yra labai naudingos vartotojams, mokiniams, įmonėms. Jos yra naudojamos mūsų regionuose ir valstybės teritorijose ir tai padeda investuoti, ypač ten, kur trūksta investicijų, ypač vietos lygių. O vietos, politik, vietos valdžios institucijų vaidmuo yra labai svarbus anglos politikoje. Taip pat svarbu užtikrinant mikroregionų strategiją, tikrai daugiausiai dėmesio skiriu savo pranešime. Būtent aš skiriu daugiausiai dėmesio Alpių regionui. Ir kalbame apie šį regioną ir galimybę investuoti iš regiono priemonės ir projektus, taip pat ir europinius kitus projektus, kurie siejasi su investicijomis iš Europos Sąjungos. Taip pat e, susitikinusi, kad regionai vietos valdžia turi remti šią strategiją. Pranešime kalbu apie tai, kad regionų ir vietos valdžia turi, būti, turi kaip manoma, plačiau įstraukti valdančią strategiją, siekiant užtikrinti, kad jos tikslai būtų pasiekti. Taip pat čia staiga labai svarbu, kad nebūtų, nebūtų ne, dubliavimas kitoms rytimis, pavyzdžiui, kitų taptinių projektų klausimų dubliavimo. Reikia įtraukti tai, kas jau vyksta. Ir reikia Bet jie jau yra bendri projektai Alpių regione ir gritumose regionuose, nes tai svarbu yra visai Europai. Tai padeda subalsuoti Europos pietų situaciją tai, kas vyksta Europos pietuose, paveikia ir kitus Europos regionus. Strategija Europa 2020 kalbama apie tvarę plėtą, energetiką ir taip toliau ir mes prie to pridedame šią strategiją, kur kalbame apie makroregioninių politikų nustatymą ir įgyvendinimą. Taigi tokia strategija būtų naudinga ir tokia strategija papildoma priemonė, kaip skatinti ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą. Tačiau ne tik tradiciniuose sektoriuose, tokiuose kaip gastronomijos sektorius ar turizmas, aišku, visą tai yra labai svarbu, tačiau taip pat kalbėti apie inovatyvesnius sektorius. Svarbu susijęti geriau svarbiausius miesto zonas su kaimos teritorijomis, su taip pat susijęti kalnuotas vietovės su nekalnuotomis vietovėmis, užtikrinti geresnės jungtis, kad strategija pasiteisintų. Taip pat reikia užtikrinti geresnį ekonomikos atsigavimą šiuose srityse. Taip pat, ypač tuomet, kai resursai nėra tinkamai išnaudojami. Vienas mūsų pasiūlymų yra numatyti investicijų platformą visam Alpių regionui ir aplinkiniam regionui, kuris turėtų padėti geriau panaudoti privatų finansavimą bei viešai finansavimą. Taip pat štinant ir viešai pratos partnerystės. Ir čia taip pat remiamas ES politika. Svarbu regionus pat prijungti prie platesnio pasaulio. Ir taip svarbu yra Alpių regione. Svarbus klausimas yra tai, kad labai daug dar lieka pilkų tokių zonų, kur na, trūksta tiesiog prieinamumo, trūksta jų prijungimo. Tad strategija turėtų padėti tiems, kas nori imtis verslo ar nori ištikrinti tų regionų augimą, būtent to rimtis ir tomtis sąžiningai bei konkurencingai. Reikia užtikrinti, kad šios vietos taptų patrauklios jaunimui, kad būtų jų galimybių jaunimui, reikia tam reikėtų matyti priemonių. Pranešime beje taip pat kalba ir apie tai, kad pagal TNT vystomi infrastruktūros planai taip pat turi būti traukiami ir turbūt ištikrinamas viso to tvarumas bei atsargima į vietos tinklų poreikius. Tai labai svarbu šiam regionui. Ačiū. Dėkoju. E, dabar norėtume suteikti žodį komisarijai. Pietų. Dėkoju, pirmininkė. E, gerbiami parlamentarai, gerbiami kolegos, sveiki. Man labai džiugu būti čia su jumis plenarnėje sesijoje. Aš e, pirmiausia noriu labai padėkoti pranešėjams, pranešėjams poniai Mahailovo, poniai Damato, pon, e, ponui e, Breso ir Karsel. Taip pat noriu paminėti tai, kad šitie, šitie pranešimai yra nuostabus. Jie susikoncentruoja ties e, sanglaudos politikos parama pažangiam ES augimui ir teritoriniam bendradarbiavimui. Ir taip pat e, numato strategiją. Reikia atsižvelgti į tai, jog aš turiu tik penkias minutės, kad galėčiau apžvelgti šitą svarbę temą. Aš norėčiau pereiti iš karto prie temos dėl ponios Damatos pranešimo. E, dėl konkuren... E, MVI konkurencingumo didinimo. Europos komisija, kaip ir Europos parlamentas, e, mano, kad e, dabar dabartinės veiklos programos yra geriau susitelkusios ties strateginiais prioritetais ir kai jos yra sus, susijėtos su inovacija, jos taip pat gali, jos taip pat numato dėlį potencialą kurti darbo vietas. Uh, smulkus ir vidinius verslas, tarp jų ir startuoliai turi numatyti verslumo įgūdžių paramos mechanizmus ir išorės paslaugų spektrą, kuriomis gali pasinaudoti smulkus ir vidinis verslas, kad galėtų atsinaujinti. Tuo pačiu metu mes turime užtikrinti, kad šie mechanizmai būtų lengvai prieinami smulkiam ir vidiniam verslui. Būtent todėl mes e, ėmėmės tam tikrų priemonių supaprastinti programas. Ir e, e, tuos rezultatus, kuriuos gausime suteikę paramas smulkiam ir vidiniam verslui, pamatysime rugsėjo pabaigoje. Mes e, numatėme finansinį e, ciklą ir kelias rekomendacijas, kaip supaprastinti kaštus. Mes norime palengvinti naudos gavėjų darbą. Jūs žinote, kad mums nėra lengva rasti šitą pusiausvyrą tarp poreikio supaprastinti taisyklės ir užtikrinti efektyvę pinigų, e, efektyvų, efektyvę pinigų leidimo e, kontrolę. Komisija atsižvelgia į tai, jog reikia įsteigti smulkaus ir vidutinio verslo projektų rezultatų stebėsenos platformą. Iš tiesų egzistuoja tinklalapis skirtas šiam tikslui ir atvirai, atvirai duomenų platformai. Ir ten uh, parodomi visi projektai, kurie yra finansuojami iš ES lėšų, tarp jų ir projektai skirti smulkiam vidiniam verslui. O kalbant apie pono Vargasel e, pranešimą, tai norėčiau pasveikinti Europos parlamento parama skiriama pažangiai specializacijai sanglaudos politikoje. Noriu ponui, padėkoti ponui Valkasel už e, pranešimą ir konkretų klausimą. Iš tiesų, e, pats didžiausias iššūkis kyla tada, kai pradedi kalbėti apie e, įgyvendinimą. Mums kylantis iššūkis dabar yra įgyvendinti šias strategijas. Aš visiškai sutinku su tuo, kad svarbu e, koordinuoti programas ir sukurti bendradarbiaujančias partnerystės ir skatinti bendradarbiavimą visais lygmenimis. E, tarp valstybinė, tarp regioninė e, bendradarbiavimą taip pat. Komisija toliau palaikys šitos procesus. Pavyzdžiui, per pažangios specializacijos strategijos platformą, kuri remia regionus, kurios įgyvendina įvairias strategijas. Ir e, iš šios pusės e, Ispanijos e, Sevilijos institutas e, daug prisideda prie valstybių narių ir e, regionų šioje srityje. Taip pat mes turime užtikrinti, kad Europos regionai pasinaudotų sanglaudos politikos susijimu ir kitų e, priemonių e, pritaikymui, pavyzdžiui, horizonto 2020. Kaip žinote, mes jau esame paskelbę vadovą, pagal kurį yra numatoma parama tiems, kurie norėtų pasinaudoti šiais fondais. Mes savo darbo tuo nebaigsime, renksime ir naujus vadovus, jei tai bus būtina. Be to keismės ir gerąją praktiką. Aš tikiu, kad būtina keistis gerąją praktiką. Faktas, kad kai kuriems regionams, kai kurioms valstybėms sekasi geriau nei kitoms, jos turi daugiau patirties ir jų administraciniai gebėjimai stipresni. Tuo tarpu kitos valstybės yra dar tik tai kelio pradžioje. Mes privalome pasimokyti vieni iš kitų. Kalbant apie ponios Mikhailovos pranešimą apie teritorinį bendradarbiavimą, noriu pasakyti, kad mūsų investicijos į tą vidurinio laikotarpio programą yra labai svarbios. Per Interreg programas dabar mes galime pamatyti realius rezultatus to tarp valstybinio bendradarbiavimo ir kai kalbame apie tyrimus ir aplinkosaugą ir transportą. Aš apsilankiau 25 valstybėse narėse savo kadencijos metu. Mes kalbėjome apie daugelį tarp valstybinio bendradarbiavimo aspektų. Tikiu, kad šios priemonės gali būti dar patobulintos ir optimizuotos, juk aplinka labai greitai keičiasi. Todėl aš labai džiaugiuosi šiuo pranešimu savo iniciatyva. Noriu Jūs pasveikinti su tomis idėjomis. Ypač pritariu Jūsų rekomendacijoms, kurios siūlo numatyti integruotas strategijas pasienio teritorijose. Tokios bendros strategijos yra labai svarbios tam, kad būtų galima pasinaudoti teritorinėmis investicijomis ir kad būtų užtikrintas vietos saugimas. Tai labai svarbu bendruomenė, kadangi ji čia gali užimti labai svarbu vaidmenį. Tam, kad pasiektume rezultatų, mums reikia stipraus politinio įsipareigojimo ir techninių konsultacijų tarp valstybinių lygių. Deja, yra tokių tarp valstybinių programų, kurios jau yra užblokuotos. Mes su atitinkamomis šalimis pabandysime tas programas vėl pradėti vykdyti. Yra tokių tarp valstybinių regionų, kuriems būtų labai naudingas tas bendras vystimas. Jūsų parama čia yra esminė. Aš manau, kad yra daugybė valstybių narių, kurios norėtų pastatyti sienas, o man yra svarbu naikinti administracinės kliūtis. Dabar kalbant apie Alpių regiono strategiją, tai komisija džiaugiasi tokiu išvystytų požiūriu. Čia yra atsižvelgiama į kelių Europos parlamento komitetų darbą. Aš turėjau galimybę jau kelis kartus pasisakyti apie šią strategiją. Ji suvienyje vienas iš e, labiausiai išsivyščiusių ES šalių, bet taip pat įtraukia ir ne ES e šalis bei neturtingesnius regionus, kaip kad jau buvo nurodyta. Aš manau, kad labai svarbu yra užtikrinti sanglaudos politikos finansavimo e, nuoseklumą. Čia reikia panaudoti ir kitas finansinės priemonės. Makro regionai ir atitinkami veiksmai yra nepaprastai svarbus tam, kad būtų galima užtikrinti tų strategijų sinergiją. Kaip žinote, komisija jau patvirtino teisinį pagrindą sanglaudos politikos. Todėl programuose yra atsižvelgiama į atitinkamus makro regionų strategijų tikslus. Kalbant apie Alpių regioną, yra ir Baltijos jūros regionas, ir Dunojaus regionas, ir Adrijos jūros regionas. O ta Alpių strategija yra valstybių narių iniciatyva, būtent jos paprašė e, priimti tą strategiją. Komisija čia užims tarpininkės vaidmenį. Aš pritariu jūsų idėjai sukurti investicinę platformą. Mes esame partneriai. Pasižiūrėsime, kaip galima būtų sujungti strateginius, struktūrinius Europos fondus tokiems infrastruktūros projektams. Čia turėtume įtraukti ir mažiau išsivyščiusius regionus. Komisija užima čia labai svarbu vaidmenį. Mes būtinai teiksime savo paramą, jei tik tai manote, kad mūsų veiksmai sukurs pridėtinę vertę. Tačiau veikti mes galime tik tai su valstybėmis narėmis. Dėkoju. Aš kalbėjau ilgiau, negu man buvo skirta, tačiau buvo keturi pranešimai, o dabar lauksiu diskusijų. Dėkoju. Dank, Labai ačiū, komisarė. Tai reiškia, kad aš dabar turėsiu labai atidžiai stebėti, ar kiti kalbėtojai neviršys kalbėjimo laiko. Dabar suteiksiu žodį pranešėjams. Visų pirma, Jérôme Levrilio iš Užimtumo komiteto, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjai Mercedes Breso už ES e Alpių regiono strategiją ir už to pranešimo kokybę. Ir būtent todėl man taip malonu komentuoti jį užimtumo komiteto vardu. E, mano e, rinkimo apygardoje nėra Alpių, didžiausias kalnas yra vos 80 metrų bet draugė su kolegomis mes gilinomės į Alpių regiono ypatumus ir ypač e, analizavimo žimtumo situaciją. Džiugu, kad e, kalbam apie svarbiausius strateginius sektorius ir siūloma, e, siūloma kurti įmonių polius. Taip pat akcentuojama informacijos svarba, e, prieiga prie e, darbo rinkos ir kad informacija yra ypač svarbi daugiakalbiuose regionuose. E, tos tokiuose regionuose, kur reikia įvykti e, tokius iššūkius kaip e, sezoninio darbo e, egzistavimas. Norėčiau, ponė pirmininkė, pabrėžti, kad laisvas žmonių, asmenų judėjimas yra ypač svarbus veiksnys siekiant užtikrinti sanglaudą ir ypač užtikrinti pasienio regiono sanglaudą. Ačiū. Toliau vienai minutiai, ponė Birjano. Prašau. Grazie, presidente. Ačiū, pirmininkė. Aplinkos temos yra horizontalios, jos apima įvairias disciplinas ir dėl to e, būtent ir buvo parengta tokia e, aplinkos e, komiteto nuomonė. Ten kalbama apie labai, apie sąsajas tarp daug įvairių temų, tai ir transportas, ir tarša, ir visos kitos temos. Uh, Dažnai nepakankamai dėmesio yra skiriama e, kalnuotams vietovėms, dažniausiai dėmesys yra e, skiriamas tik miestams, nors ir kalnuotos vietovės labai turtingos ir gamtiniais ištekliais ir savo kultūra. Ypač norėčiau paminėti Alpių regioną. Ten e, e tirpsta ledynai, dėl to vis dažniau e, kyla e, potviniai. Labai svarbu, kad gyventojai ne, nebėgtų iš kalnuotų vietovių. Čia ES turėtų imtis lankstesnių veiksmų, nes dėl biurokratijos daroma tikrai didžiulė žala. Aš noriu padėkoti pranešėjai e, už e, parengtą puikų pranešimą, kuris buvo teigiamai įvertintas aplinkos komitete. Ačiū. Dabar transporto ir turizmo komiteto vardu pasisakys Danielė Ajuto. Dvi su pusė minutės, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš parengiau nuomonę transporto komitete ir e, tame pranešime aš paminėjau keletą svarbių dalykų. Kai kurie komitetai irgi pateikė nemažai gerų pakeitimų, bet e, galų gale buvo nuspręsta e, tų pakeitimų neįtraukti. Pranešėja savarankiškai suformulavo tekstą. Nebuvo atsižvelgta į mūsų darbą, į pakeitimus, nors juos parengė įvairios frakcijos. Ir aš norėčiau paprašyti rimtai įvertinti tuos pakeitimus, dėl kurių bus balsuojama rytoj. Yra daug pakeitimų, kuriuos pranešė neatsižvelgia. Na ir tose pakeitimuose mes siūlėme paminėti apie tai, tai kad tiečiai turi teisę susipažinti su dokumentais, kur kalbama apie tuos e, viešuosius konkursus arba darbus, kurie buvo finansuojami iš valstybinio biudžeto. Taip pat mes sakome, kad reikia užkirsti kelią naujų naujiems infrastruktūros projektams, jeigu jau egzistuojanti infrastruktūra yra neišnaudojama. Nereikėtų įgyvendinti tokių infrastruktūros projektų, kurie kelia didžiulį pavojų aplinkai arba žmonių sveikatai. Dažnai ir gyventojai priešinasi tokiems projektams, bet niekas į tai, priimant galtinį sprendimą, neatsižvelgia. Uh, Mes taip pat skatiname ir siekiame, kad būtų skatinamas konsultacijos su visuomenė, kad nebūtų įgyvendinami tokie didžiuliai projektai, kurie e, kenkia žmonių sveikatai ir už kurių pelnas vien tik tais mafija. Äh, Ačiū. Toliau Žemės ūkio komiteto vardu kolegė Müller. Vieną minutę prašom. Ačiū pirmininkė Žemės ūkis yra pagrindas gyvybingam Alpių regionui. Tai yra svarbu daugeliu šalių. Na ir taip pat e, e, žemės ūkis ir miškininkystė yra labai svarbus aspektai gyvendinant Alpių regionui skirtą strategiją. Tai yra svarbu norint išsaugoti kultūrinę įvairovę, rūšių įvairovę, taip pat sukurti pat, patrauklę, e, patrauklę aplinką gyventi jauniems žmonėms. Taigi mes turime labai rūpestingai e, tvarkyti e, savo išteklius ir pasirūpinti taip pat ir žemdirbėjais, kurie gyvena Alpių regione. Mes turime atsižvelgti į to regiono gyventojų poreikius, turime taip pat skatinti ir turizmą, judumą e, skatinti suvokimą, kad Alpių regionas tai yra puikia vieta atostogoms. Aš noriu padėkoti tiems kolegoms, kurie e, prisidėjo prie e, svarbiausių aspektų įtraukimo į šį pranešimą. Dėkoju. Toliau frakcijų vardu e, pasisakys Europos parlamento nariai. Visų pirma, kolega Hetman, EPP vardu, prašom. Przewodniczący, pani komisarz, ja chciałbym bardzo Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegijai Mihailovai už tai, kad ji paminėjo ir teritorinį bendradarbiavimą. Mano nuomonė, šis elementas yra vienas iš pačių svarbiausių ES. Teritorinio bendradarbiavimo istorija yra tikrai sėkminga. Tai yra puikus pavyzdys, kaip galima bendradarbiauti tarp valstybių narių per sienas. Yra nemažai uh, E, gerų projektų, kurie buvo įgyvendinti. Taip pat yra svarbios ir tarp valstybinės e, programos. Taip pat kai kuriuose programuose dalyvauja ir trečiosios šalis. Pasienio regionuose reikia gyvendinti ir tokias priemonės, kurios skatina pasitikėjimą. Pasienio regionai yra ES periferija, e, kuri patinka dėmesį reikėtų e, skirti vystimaisi. Taip pat reikia užtikrinti, kad po 2020 metų sanglaudos politikai bus skirtas ir e, tinkamas finansavimas tam, kad būtų galima veiksmingai gyvendinti jau esančius mechanizmus. Taip pat mums reikia ir didesnio lankstumo tų mechanizmų arba instrumentų įgyvendinimui. Taip pat reikia geresnio įgyvendinimo ar pasitikėjimo vieni kitais. Ačiū. Toliau SND vardu. E, Danšylė, tris minutės prašom. Domnule președinte, doamnă comisar, politica de coeziune și implicit cooperarea teritorială reprezintă mâna vizibilă a. Ačiū. Teritorinis bendradarbiavimas E, yra vienas iš svarbiausių vidaus rinkos ramščių. Svarbu, kad visi ES regionai vystytųsi tolygiai. Mes norime skatinti ekonominę integraciją ES. Taip pat e, didinti ir regionų konkurencingumą, tam, kad galėtų tinkamai veikti rinką. Kiekvienai, kiekvienam regionui, kiekvienai teritorijai turėtų būti skirtas pakankamas dėmesys ir ten turėtų būti skatinama įvairia ekonominė veikla. Geografija yra svarbi, na, o regioninė politika gali daug ką pakeisti gerą pusę. Nacionalinės vyriausybės turi veikti ir e, regioninių bei vietos lygmenių, e, užtikrinti ryšį tarp šių dimensijų. Nėra vieno stebuklingo sprendimo teritoriniam vystimuisi, bet reikia skatinti partnerystės, e, subsidiarumą, taip pat į šį procesą reikėtų traukti ir pilietinę visuomenę. Tai gali padėti plėtoti ir viešo bei privataus sektoriaus partnerystės. Taip gali būti šį procesą įtrukta visa visuomenė. Taip pat paminėsiu ir mažas bei vidutinės įmonės. Jose sukūrėme 85, 85 procentai darbo vietų regionuose. Valstybės narės taip pat turėtų glaudžiau tarpusavę bendradarbiauti tam, kad skatintų ir moterų verslumą Taip pat reikia teikti ir naujoviškas, naujas paslaugas, e, tam, kad galėtų aukti ir šeimų pajamos. ES regionai e, turi atlaikyti ir tarptautinę konkurenciją, tarptautinį sprendimą. E, taip pat nepamirškime ir klimato kaitos. Be to, Visuomenė vis labiau sensta ir tai yra dar vienas iššūkis. Taigi, mes turime Europoje gyvendinti atitinkamą sanglaudos politiką. Mes visi norime pažangos, vieningio, vieningos Europos. Mūsų miestai ir kaimai laukia investicijų. Mes negalime e, vien tik tais e, pasivei stebėti miestų ir kaimų pastangas, mes turime irgi prie to prisidėti. Dėkoju EKR vardu e, dvimtas kolegai Tomašić. Mala i srednja poduzeća čine kralježnicu europske ekonomije. Ačiū, pirmininkė. Mažos ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos stuburas, todėl jų konkurencingumo stiprinimas yra ypač svarbus siekiant ekonomikos augimo ir mažinant nedarbą. E, niekada negirdėjau, kad politikai pasisakytų prieš konkurencingumo didinimą, tačiau daugelis jų trukdo šiam procesui, nes uždedama perteklinė biurokratinė našta. Perteklinį rinkos reglamentavimą taip pat dažnai paremė šis parlamentas, dėl to mažoms ir vidutinėms įmonėms sunku aukti. Pavyzdžiui, e, tai tokį vaidmenį vaidina dideli mokesčiai, e, kurie kartais yra nebūtini. Mažos ir vidutinės įmonės būtų konkurencingesnės, jei politikai mažiau kištusi į jų darbą ir sukurtų daugiau erdvės. Uh, joms aukti, e, jeigu būtų sumažinta mokesčių našta. Būtent todėl aš pasisakau už REFIT programą kuris sėkmingai šalina e, reglamentavimo kliūtis. Deja, bendra, bendroje rinkoje tos kliūtis nėra šalinamos. E, E, Europos e, mastu priimami reglamentai dar papildo nacionalinius e, jau egzistuojančius reglamentus. Vis kalbama, kad reikia labiau įsisemti ES fondų, tačiau mažos ir vidutinės įmonės, mikro įmonės iš naujųjų valstybių narių dažnai neturi tam reikalingų gebėjimų. Būtent todėl taip svarbu suvienodinti taisyklės ir procedūras, kad pinigai lengviau pasiektų tuos, kuriems jie yra skirti. Nes kitaip tik išsivyšiusių regionų įmonės ir, išsi, ir didžiosios šalis jas išnaudos. Pusantros minutės ponas Petras Auštrevičius. Kolegos, Europos liberalams mažos ir vidutinės įmonės visada buvo ES augimo, vystimos ir darbo vietų kūrimo e, variklis. Uh, Europos Sąjungoje yra maždaug 23 milijonai MVI, kurios sukuria beveik 29 procentus viso verslo ir beveik ir dvi iš trijų vietų privačiame, darbo vietų privačiame sektoriuje. Manau, kad to labiau nei pakanka mus skatinti, sumaž, supašalinti visas kliūtis, e, įvairinti e, mažų vidutinių įmonių išteklius bei stiprinti koordinavimo politiką. Reikia užpildyti kultūrinę atskirtį tarp e, struktūrinių fondų ir MVI darbo kas, kas, kasdienės veiklos, taip pat sumažinti atotrukį tarp e, regionų. Nuo pat pradžios sukūrus regionų fondą jis buvo kritikuojamas, tačiau žinome, kad Europos struktūrinių e, investicijų fondas yra labai svarbus daugeliu valstybių narių. Deja, e, reikia, norint pasinaudoti šią svarbę ES investicinę priemonę, reikia veikti staigiai. Tai yra svarbi viešųjų išteklių dalis. Tai užtik, užtikrins naudą ir papildomą vertę. E, ir vis dėl daug sanglaudos fondo lėšų yra išaldytos ir per mažai lėšų skiriama inovacijoms. Ačiū. Toliau kairiųjų frakcijos vardu ponė Martina Michelis. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, kolegos ir kolegės. Pateikti pranešimai be abejo apibendrina labai svarbę patirtį gyventinant regioninę politiką. Čia kalbama apie konkretų įgyvendinimą. Taip pat kalbama apie tai, kad E, vietos administracijai turėtų būti lengviau, paprasčiau viskas įgyvendinti, taip pat e, reikia lengvinti naštą e, MVI, taip pat įgyvendinant smulkius projektus, priartinti tuos projektus ir prie piliečių. Labai svarbu baigti vienašališką taupimo politiką, nes jį kelia didžiulę grėsmę sanglaudai ir viešų investicijų politikai. Absurdiška E, yra e, grasinti išaldyti struktūrinių fondų lėšas, e, kai tokios šalis kaip Portugalija ir Ispanija jau nebeturi jokios veiksmų laisvės, manevro laisvės investicijų srityje. Na ir galiausiai ketinama mažinti ES sanglaudos politikos biudžetą 17 metams ir dėl to kyla didžiulė grėsmė užtikrinti vienodas gyvenimo sąlygas visiems ES. E, tie žodžiai socialinis ramstis, kurį vartoja Junkeris, e, skamba gražiai, bet mes negalime taip drastiškai mažinti finansavimo sanglaudos politikai. Dėkoju, poniai Michels. Dabar žaliųjų frakcijos vardu pusantros minutės Mišel Rivazy, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėly kolegos. Šis pranešimas turėtų siekti skatinti Alpių regiono tvarų vystimas pasigendu užmojo transporto ir atsinaudinančio energijos šaltinius rytie. Mes išliekame nelankstus, dėkdami didelius infrastruktūros projektus ir mm, jeigu nebus pritarta mūsų pakeitimams, mes nebalsuosime už šį pranešimą. Norime, kad kuo greičiau prasidėtų infrastruktūros projektai, bet bet jau dabar vykdomi nepakankamai išnaudojami projektai Turino kryptimi. Neseniai Prancūzijoje e, buvo e, kalbama apie tai, kad Turino linijos projektas yra visiškai, e, visiška katastrofa. E, jisai daug brangesnis negu Perpignan Figueras linija. Perpignano Figueras tiesimas e, e, kainavo 25 5 milijonus už kilometrą, o 200 milijonų už kilometrą, o šis e, projektas kainuos daug brangiau. Taip pat manome, kad e, pernelyg netiksliai buvo e, prognozuojami keleivių srautai ir dėja dabar tenka mokesčių mokėtojams už viską mokėti ir finansuoti, nes Ispanijos ir Prancūzijos bankai finansavo 58 procentus biudž projekto biudžeto. E, žinoma, mes norime e, išvalyti Alpės ir Alpių regioną nuo vilkikų e, šalinamo, šalinamų teršalų, bet manome, kad tai galima, to galima pasiekti pasitelkus geležinkelių jau egzistuojančius tinklus. Ačiū ponė Rivazy, dabar pusantros minutės FDD frakcijos vardu ponė Džiulija Ryd. Labas vakaras, ponė pirmininkė. Sanklauda ir regioninės subsidijos per dažnai išvaisto mokesčių mokėtojų pinigus. Realiame pasaulyje, jei norime padėti MVI, tai reikia priversti rinką veikti, reikia priversti MVI teikti aukštos kokybės paslaugas ir prekes. Čia turime kalbėti apie rinką kaip e, turto sąlyga, bet ne kaip ideologija. Labai svarbu, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų skirti viešam interesui. Tai yra sunki politikų užduotis. Privalome suprasti, kad kartelių pasiekmes ir monopolio pasiekmes yra labai neigiamos, taip pat kaip ir valstybės kontrolė, kadangi Pranešimuose akivaizdu, jog nėra suprantami pagrindiniai faktai. Mums reikia tinkamo konkurencingumo ir tuo manipuliuoti negalima. Čia turime atsižvelgti į vairius rinkos žaidėjus. Ne vienas iš jų neturėtų imti dominuoti. Ir aš čia nekalbu vien tik tai apie monopoliją. Ir keli smulkus žaidėjai gali veikti kaip kartelis. Kaip ir paprastai Europa pradeda nuo garsių žodžių, tačiau nesuvokia problemos ir jei tai nebus padaryta, tai bus išvaistyti pinigai ir situacija bus dar prastesnė. Todėl mano šalis ir balsavo už išėjimą. Labai ačiū. Vieną minutę kitai kalbėtojai, paneštų gerai NF. Ja, voorzitter, goedenavond en bedankt. Labas vakaras. Dėkoju, ponė pirmininkė. Praėjusią savaitę audito rūmai pateikė visai nestebinančią ataskaitą apie Moldaviją. Ten maždaug 80 milijonų eurų tiesiog išgaravo, tai yra ES fondų skirti pinigai. Kaip tai iš vis įmanoma? Moldavijoje atrodo korupcija nėra e, didelė, lentelėse, bet matome, kad es pinigai tiesiog dinksta. Galime teoriškai kalbėti apie inovacijas, bet atrodo, kad žmonės randa naujoviškų būdų, kaip pasinaudoti mokesčių mokėtojų pinigais. Pone pirmininkė, kiekvienais metais mes gauname dešimtis ataskaitų apie piknaudžiavimą mokesčių mokėtojų pinigais, bet neužduodami jokie klausimai, tad mokesčių mokėtojų vardu noriu paklausti, kada tai nustos. Dėkoju. Kolegė, ohne frakcijons. An... Toliau neprisijungusių vardų pusantros minutės Lampros Funtulis. Η αποκαλούμενη οικονομική συνοχή εντός της Ένωσης Ekonominė sanglauda Europos Sąjungoje nėra E, klausimas, kuris turi būti svarstomas labai išsamei, reikia užsitikrinti mažų ir vidutinių įmonių paramą. Deja, mažos ir vidutinės įmonės nesusilaukia e, paramos tuo tarpu ir dažnai geriau sekasi didelėms įmonėms. Mes kalbame apie darbo vietų kokybę, darbo vietų kūrimą, tačiau klaidinga es politika nusmugdė žmonių gyvenimo standartus pietų Europoje, sumažinti atlyginimai, sumažėjo ten dirbančių žmonių atlyginimai ir iš vis buvo sunaikytos darbo vietos. Bendras es požiūris ir to požiūrio kryptis yra neteisinga. Turime atverti akis, sumažinti biurokratinę naštą, nes ji ypač e, trukdo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jei norime ekonominės sanglaudos ES, turime imtis priemonių, kad e, tai būtų gyvendinta. Turime su, suderinti, suvienodinti mokesčius, kad būtų galima pakelti žmonių atlyginimus Ir jeigu leisime mažoms ir vidutinėms įmonėms klestėti, darbo vietas, vietas sukursime, tačiau, kad tai vyktų, ta, turi būti tinkama aplinka, turi, reikia gyvybingų įmonių, gebančių pasiūlyti žmonėms darbo vietas, o ne tiesiog juos išnaudoti. Dėkoju. Toliau pusantros minutės kolegijai Šmit. Ačiū, gerbiama komisarė, pirmininkė, kolegos ir kolegės. Aš visų pirma norėčiau padėkoti poniai Briso pranešėjai už puikų bendradarbiavimą, rengiant pranešimą apie Alpių regioną. Parinktas tikrai puikus pranešimas, aš šimtą norėčiau paminėti keletą aspektų. Kiekvienas, kas skaitė šį pranešimą, žino, kad Kalbame apie 80 milijonų žmonių septynėse šalise, kurie gyvena tame regione. Na ir man atrodo, čia nebelieka vietos nei žaliųjų, nei kairiųjų fantazijai. Labai svarbu, kad būtų tinkamai tvarkomi aplinkos ištekliai, bet svarbu, kad dėl to nenukentėtų ir žmonės. Alpių e, regionas yra labai gražus, bet ar tas grožis e, džiugins vietinį gyventoją, jeigu jis nesuras darbo ir turės e, iškeliauti gyventi į miestą, ar ne per didelę kainą jis sumokės už tą gamtos grožį. Mes turime padėti regione gyvenantiems žmonėms pasilikti savo tėvynėje. Ir tai yra tik įmanoma teikiant paramą ir investicijas. Reikalingos investicijos naujoms darbo vietoms, kurti infrastruktūros projektams, tam, kad ir ateities kartos galėtų gyventi Alpių regione. Dėkoju. Toliau pusantros e, minutės Liliana Rodrygeš. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją. Puikios jos pastabos apie teritorinę sanglaudą. Čia yra nagrinėjamas judumas, technologijos žinių perdavimas, naujų partnerysčių kūrimas. Mes privalome nepamiršti, kad šiuose srityse egzistuoja ir tam tikra rizika. Mano regione Madeiroje, kuris yra labiausiai nutolęs nuo ES, Buvo prarasta daugiau ne, negu 6 tūkstančiai hektarų funčiao. Tai yra nacionalinės teritorijos praradimas. Daug darbo vietų išnyko, daug žmonių žuvo nuo nuošliaužų, kadangi keitėsi klimato sąlygos buvo patirtos milžiniškos išlaidos dėl šios, tra dėl šios tragedijos kada komisija imsis veiksmų šiuo klausimu. Aš noriu padėkoti Italijai ir Ispanijai, toms šalims, kurios mums pagelbėjo, tačiau komisija privalo daryti daugiau. Mes reikalausime didesnės pagarbos regionams. Yra tokių regionų, kurie iš ties atsilieka, kurie susiduria su labai nepalankiomis aplinkybėmis. Būtina, kad komisija būtų aiški lyderė ir kad būtų prieinamas europinis finansavimas, kuris padės tom šalims. Dėkoju. Ačiū. Toliau Remo Sernadžioto, prašom. Grazie. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Aš su malonumu pasisakau e, šioje diskusijoje nes strategija apie Alpių e, regioną tikrai puikiai e, atspindėta šiame pranešime. Ten paminėta ir tai, kad regione gyvena 80 milijonų piliečių. Yra ir šiaurinės, ir pietinės Alpės e, vieni, vienos teritorijos yra išplėtotos, išvystytos geriau, kitur prašiau. Uh, Alp regionas yra labai trapus. Per 10-15 metų iš regiono išvyko 40 procentų gyventojų. Mums reikia imtis tikslinių, prie, tikslinių priemonių įgyvendinant infrastruktūros projektus tam, kad šis regionas klestėtų, tam, kad būtų saugoma ir aplinka. Bet e, regionas e, yra labai jautrus, labai trapus ir e, dideli infrastruktūros projektai jam gali ir pakengti. Labai sunku tą regioną plėtoti. Vis dėlto tai yra labai svarbus regionas ir mes beje turime pasirūpinti, kad vietos gyventojai gautų pajamas tam, kad uh, žmonės norėtų vykti gyventi į tą regioną. Uh, Taigi tikrai reikalinga e, strategija, dėl kurios balsuosime rytoj. Reikia tokios strategijos, kuri padėtų žmonėms gauti ir papildomas pajamas. E, žmonės iš to regiono išvyksta ne dėl to, kad Alpių nemylėtų, ne, jie labai myli Alpių regioną, tačiau nebegali ten išgyventi. Taip pat buvo minėtos ir nusikalstamos grupuotės. Vartoju šią savoką tam, kad išvengčiau labai itališko žodžio. Su ta problema būtina kovoti. Yra būtina, kad šis regionas toliau vystytųsi, bet taip pat reikia kovoti ir su nusikalstamomis grupuotėmis. Ačiū. Toliau Van Miltenburg. Pusantros minutės, prašom. Vien? voorzitter investeringen zijn de basis. ačiū pone pirmininke investicijos e, sukelia augimą ir užimtumą būtent todėl es tiek daug investuoja į mokslinius tyrimus ir vystimą. Mes investuojame į ateitį, tačiau investicijos į naujoves nebūtinai sukuria naujas darbo vietas. Taigi mes privalome užtikrinti bendradarbiavimą tarp tyrimų institutų, tarp verslo atstovų ir tarp regionų bei vietos valdžios institucijų. Būtent, tuo ir, būtent to ir siekiame per tą išmanų reglamentavimą. Man atrodo, kad pažanga jau yra nebloga, tačiau dar yra kur tobulėti. Ne visi regionai yra vienodi. Jie neturėtų vieni kitų kopijuoti, turėtų remtis savo stiprybę, savo galimybėmis ir pagal tai numatyti savo strategiją, privalo remtis savo stipriosiomis pusėmis. Toliau Išmani specializacija gali paskatinti naujoves regione ir augimą. Tačiau ES kartu su valstybėmis narėmis privalo vietos ir regionų valdžios institucijoms numatyti tinkamą finansavimą, kad jos galėtų investuoti į atitinkamas strategijas. Tik taip mes turėsime stipresnį ir konkurencingesnį Europą. Ačiū. Ačiū. Toliau e, Kurcio Maltese, pusantros minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Mes galime e, išvaistyti 26 milijardus e, tiesdami geležinkelio ruožą nuo Turino, nors to ruožo visiškai nereikia, nes toks jau egzistuoja. Italijoje maždaug 6 milijardai buvo uh, išvaistyti mobilių užtvankų aplink Veneciją statymui. Tai neapsaugo miesto nuo potvinių, dėl to tik pasipelnė nusikalstamos grupuotės. E, štai pažvelkime ir į e, tuos regionus, kurie kenčia nuo e, žemės drebėjimų. Ten irgi išvaistytos lėšos bereikalingiams projektams. Dabar Alpių regionas. Čia kiekvienais metais vyksta nelaimių dėl purvo nuošliaužų, o politikai vis e, meluoja ir meluoja. Taip e, tęsis tol, kol nesustabdysime tokios politikos, kai yra įgyvendinami nereikalingi didžiuliai projektai. Svarbiausia apsaugoti piliečius e, ir būtent dėl to aš prašau jūsų balsuoti už pakeitimus Breso pranešimui, kur kalbama apie e, finansinį skaidrumą ir e, kovą su beprasmiškais projektais, tokiais kaip e, Turino geležinkelio ruožo projektais. Ačiū toliau Ernest Maragal. Pone pirmininkė, mes paremsime pranešimą, tačiau Norėčiau pabrėžti kelis aspektus. Manau, kad komisija turėtų į tai atsižvelgti per vidurinio laikotarpio peržiūrą. Reikia daugiau dėmesio skirti regionams, o ne valstybėms. Mes čia privalome užtikrinti tiesioginį ryšį tarp komisijos ir regionų. Be to, reikėtų skirti prioritetą mažos apimties projektams. Reikia atsižvelgti į kiekvieną regioną ir tos projektus turėtų apspręsti vietos MVI. Negana to reikia pasižiūrėti, kaip galima gauti daugiau pajamų. Tai yra labai svarbu Europos Sąjungai ir valstybėms narėms. Reikia pagalvoti, kaip po to tuos pinigus panaudoti. Čia reikia ir atgrasimo ir papildomų priemonių. Toliau pasižiūrėkime į miestus, metropolius. Jie turi labiau įsitraukti, kai yra sudaromos programos. Čia reikia ieškoti europinės vertės, ypač kai kalbame apie transporto perimą ir panašiai. Toliau, reikia dirbti solidariai, turime pasinaudoti kontaktais, kurie mums yra labai naudingi. Tai yra pats svarbiausias programos elementas. Ši programa neturėtų sukurti dar didesnių spragų ir dar didesnių skirtumų tarp Europos regionų. Be to reikia iškoti naujų finansinių priemonių. Pelningumas neturėtų būti vienintelis programos kriterijus. Turime turėti tokią politiką, kuri iš tiesų ir leistų panaikinti skirtumus. Ačiū, toliau vienantą Beatrix von Storch. Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbame apie sanglaudos politiką. Na ir tai reiškia, kad ES subvencijų pagalba nori išlyginti uh, neligumus tarp regionų. Nuo 88 metų jau buvo perskirtyti milijardai eurų. Uh, per iki 2020 metų reikės perskirstyti dar 53 milijardus. Uh, ir tikrai jokinga, kai komisija sako, kad MVI skins 140 milijonų. Jokinga. MVI yra ES e, ekonomikos ramstis. Kažkaip neteisingai atrodo, kai iš vienų atimama tam, kad padėtumėm kitiems. Sustabdykime tokį lėšų perskirstimą, sustabdykime sanglaudos politiką. Juk būtent uh, MVI e, dabar labiausiai kenčia ir nuo mokesčių naštos, ir nuo biurokratijos naštos. Ačiū. Toliau Mirai Dornano, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Išrinkta uh, Prancūzijos pietryčiuose esu ypač suinteresuota antro pagal dydžio bio įvairovės baseino išsaugojimą Alpių regione. Uh, man ypač rūpi žmonių gyvenimo kokybė ir e, aplinka. Todėl e, noriu pa, pasmerkti e, turino atkarpos tiekimą. Alpių strategijos įvertinimas turėtų vykti pasitelkiant ekosistemų išsaugojimo kriterijus. Taip pat reikia įvertinti riziką klimato kaitai ir hidrogeologinius veiksnius. Uh, Taip pat reikia kovoti su žmonių bėgimu iš kaimo e, vietovių Alpių regione. Ir būtent atsižvelgiant į tai, ES privalo gerbti paisyti vietos bendruomenių vaidmens bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, remiantis 1921 m. Alpių regiono konvenciją, kuri apima yra Šveicarija. Taip pat turime išlikti budrus, vertindami ES makroregioninės integracijos strategiją strategiją, nes, ją, nes reikia nepamiršti nacionalinių bei regioninių veiksmų strategijų. Ačiū. Toliau ponas Joachim Cela vienai pusantros minutės. Ačiū. Šiandien vykstančios bendros diskusijos, kuriuose svarstame keturis sąglaudos politikos pranešimus, dar kartą uh, atskleidžia, kokia įvairialypė ši politikos sritis ar gali, yra ar gali būti ES. E, ypač jei jie siejame su struktūros, poli, struk, infrastruktūros politika ir siekiama, kad ji būtų tarnautų piliečiams. Aš norėčiau pakalbėti apie teritorinio bendradarbiavimo klausimą ES. E, laisvas judėjimas yra vienas svarbiausių dalykų ES. Nebėra sienų, kliudančių žmonėms keliauti, dirbti, gyventi kitur. Ir, kaip žinome, ypač pasienio regionams tai svarbu, nes nebūtinai tie pasienio regionai būna labiausiai išsivystę e, šalyje, bet jie gauna ypač didelės paskatas In, ir ypač inter, iš Interreg programos, o mūsų aptariama politika dar labiau tą e, vystimąsi skatina. E, yra reikalingi ištekliai ir reikalingos teisinės priemonės. Tai yra teritorinio bendradarbiavimo priemonės. Galima um, apriepti daug plačiau nei, nei tik bendradarbiavimas vienos valstybės kontekste. Taip pat esame pastebėję, kad dažnai šis darbas pasienio regionuose įstringa dėl įvairiausių priežasčių. Dem der Nachbarstaaten Taip yra dėl to, kad skiriasi atskirų valstybių narių įstatymai, tai užkarta kelią teritoriniam bendradarbiavimui. Manau, kad šioje srityje dar tai reikėtų padirbėti. Tikiuosi, kad rengiant kitą pranešimą apie sanglaudos politiką bus taip pat paminėtas ir teritorinis bendradarbiavimas. Ačiū toliau, Derek Huon, prašom. Uh, you, I... Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams bei komisijos nariai už jos pasisakymą. Tikrai e, džiaugiuosi šiandien svarstomais pranešimais. Norėčiau pakalbėti apie pranešimą skirtą moksliniams tyrimams bei e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Paprastai sanglaudos fondai skiriami infrastruktūrai, e, mokymams, švietimui, bet turime nepamiršti ir mokslinių tyrimų bei technologijų plėtotės. Reikėtų panaudoti struktūrinius fondus ir Horizontas 2020 programos fondus drauge. Taip kartais nutinka, tačiau dar išlieka nemažai kliūčių. Todėl turėtume padaryti viską, kad tų fondo lėšų panaudojimas būtų lengvesnis. Reikėtų uh, suartinti tų dviejų fondų reglamentus. Reikėtų palengvinti e, galimybę MVI pasinaudoti struktūriniais fondais ypač mūsų regionuose. E, mažoms ir vidutinėms įmonėms tie fond, tų fondų lėšos labai naudingos investicijoms, mokymams, bet manau, kad galėtume daugiau čia nuveikti. Kaip jau sakiau, manau, kad galėtume pasitelkti e, reglamentavimą šioje srityje. Pirmininkė, suprantu, kad yra daug kritikos balsus apie sanglos politikos atžvilgių ir kad daug tų kritikų šiandien yra čia šiandien. Uh, bet e, sanglaudos politika yra ir sėkmės atvejais. Įvertinkime, kiek darbo vietų sukurta, kiek verslo sukurta jūsų regionuose su tos, su tos politikos pagalba, kolegos. Tuomet viską suprasite. Ačiū toliau vieną minutę, Arne Gerike. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Šiandien kalbame apie sanglaudos politiką ir e, Alpių regiono strategiją. E, Aš čia noriu paminėti keletą e, svarbių dalykų. Tai yra demografija ir e, gimstamumo skatinimas. Nepakanka kalbėti vien tik tais apie ekonomiką ir ekologiją. Reikia galvoti ir apie demografiją, apie ateitį. Toliau gimstamumo skatinimas. Čia paminėčiau tai, kad Alp regione labai uh, trūksta ir akušerių. Tai yra opi problema. Alp regione gyvena labai nedaug akiuš, akušerių. Čia noriu paminėti pietų Tirolio regiono uh, peticiją. Ten irgi kalbama apie tai, kad reikėtų siekti pritraukti daugiau akušerių į Alpių regioną tam, kad moteris galėtų gimdyti saugiai. Ačiū. Toliau Ivan Jakovčič, pusantros minutės, prašom gospođo povjerenice poštovane kolegice dėkoju pone komisare kolegos kolegos šiandieną mes kalbame apie labai svarbius dalykus sanglaudos politika yra esminė Pone Mikhailova, regiono komiteto narė, pristatė labai įdomų pranešimą. MVI konkurencingumas yra labai svarbus. Mums, liberalams, jis yra esminis. Manau, kad ir kitiems tai labai rūpi. Kaip Jonėnų ir Adrijos jūros regiono klausimų komiteto narys, aš norėčiau pabrėžti problemą, kuri yra susijusi su visomis strategijomis. Mes turime tuos tris istorinius ne, ne e, makro regionams, ne finansavimui makro regionams ir ne naujiems fondams bei ne naujiems reglamentams. Makro regionai buvo įsteigti Dunojaus regionas, Baltijos jūros regionas, Jonienų ir Adrijos jūros regionas. Tai man atrodo, kad reikėtų peržvelgti visus tuos tris neiginius. Reikia, kad tie regionai gyvuotų. Ačiū. Papadimulis, vieną minutę. Ačiū toliau vieną minutę kolegai Papadimulis. Kirie Pitropė, kirie Krečių. Dėkoju, ponė pirmininkė. O ponė komisarė Kretų. Labas vakaras visiems. Per pasiruosius keliarius metus labai išaugo neligybė tiek socialinė, tiek regioninė prasme. ES sanglaudai kyla grėsmė. Žmonės nemano, kad ES tarnauja jų interesams, ypač kai kalbame apie pietų šalis. Vadinasi, sanglaudą reikia stiprinti, o nesilpninti, kaip tai yra daroma per keliarius pastaruosius metus. Privalome pakeisti kriterijus tam, kad finansavimas sanglaudos būtų padidintas ir kad pinigai būtų nukreipti ten, kur yra didžiausias neturtas, didžiausias neužimtumas, didžiausias investicijų trūkumas ir didžiausias poreikis. Pasižiūrėkime į Graikiją. Per pastarąsias kelias dienas vyko siubinga gamtinė nelaimė, žmonės mirė dėl potvinių. Todėl privalome mobilizuoti sanglaudos fondą. Dėkoju. Ačiū toliau Mario Borgėdžijo. Vieną minutę, prašom. Ačiū. Dėl Alpių e, regiono strategijos. Ji labai aktuali Šiaurės Italijai, taip pat ir Lombardijai. Gavome atsakymus labai vėlai, bet galų gale gavome rimtus atsakymus, gavome ir pažadų. Alpių gyventojai labai myli savo regioną, savo identitetą. Ir jie tikrai norėtų ES solidarumo likščiol to solidarumo buvo nekažin kiek. ES paramos reikia, skatinant bio įvairovę, tvarumą, bet dar lieka daug neišspręstų klausimų. Kodėl visą laiką tos paramos reikia prašyti, kodėl to turi prašyti pranešėja, komisarė, kur yra e, politinė valstybių narių parama. Štai pavyzdžiui Italija. E, Rensi pateikė įstatymo projektą, e, pagal kurį sumažėtų, dar labiau sumažėtų regionų vaidmuo. Taigi reikia ginti vietos e, e, valdžią, o taip pat ir regionus. Ačiū. Toliau pusantros minutės kolegai Bogovič. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėjus. Pone komisijos narė, sanglaudos politika yra skirta tam, kad būtų panaikintos vystimosi spragos, tiek kai kalbame apie regionus, tiek apie šalis. Negana to, jie yra siekiama augimo ir vystimo bei įvairių Europos regionų suvienimo. Dabar norėčiau pakalbėti apie pažangios specializacijos pranešimą. Europa negali užtikrinti tinkamo bendradarbiavimo tarp verslo, mokslo atstovų, negali užtikrinti inovacijų ir specializacijos sanglaudos, todėl mes ir atsiliekame nuo kitų pasaulio šalių. Kai kurie žmonės to nesupranta, kai kurie nemato, ką mes turėtume daryti. Ir Dėl to mes ateitie turime dar labiau sustiprinti sanglaudos politiką. Aš norėčiau daugiau pakalbėti apie Alpių regiono strategiją. Aš pati esu iš Slovenijos. Mes norime palaikyti Alpių regioną. Pone komisarė, mes buvome susitikę šiuo klausimu ir aš manau, kad mes privalome leisti tiems žmonėms, kurie gyvena šiuose nuostabiuose vietose, išsaugoti savo kraštovaizdį bei savo ekonominę veiklą. Privalome jiems pagelbėti. Ačiū. Bogovič. Ačiū. Toliau pusantros minutės. Mon, prašom. Ďakujem za slovo. Vo svojom vystúpení sa chcem venovať malým a stredným podnikom. Ačiū. Savo trumpiame pasisakymę norėčiau pakalbėti apie mažas ir vidutinės įmonės. Jų konkurencingumo didinimas buvo uh, E, būtent tą temą, kurią teikiau pasiūlymus dėl savo regionų. Manau, kad niekas nebejoja MVI svarba e, dėl užimtumo užtikrinimo ypač mažose miestuose ir kaimuose. Jos taip pat sukuria gerovę daugeliu žmonių mažesniuose regionuose. Būtent todėl reikia sukurti sąlygas, kad paskatintume tų mažų ir ir vidutinių įmonių vystimasi, kaip ir didžiųjų įmonių vystimasi. Tai reiškia, kad kapitalas joms turi būti prieinamas tokiamis pat sąlygomis, kaip ir didžiosioms įmonėms. E, taip pat turime gerinti MVI skirtą infrastruktūrą, ypač tai akcentuoti atsilikusiuose regionuose. Norėčiau pabrėžti, kad MVI dabar ypač kenčia dėl perteklinio reglamentavimo. Pavyzdžiui, e, dažnai joms tenka laukti vėluojančių mokėjimų keletą savaičių ir tai yra ypač sudėtinga mažoms ir vidutinėms įmonėms. Išmokos iš ES fondų tikrai neturėtų vėluoti. Taip pat norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už puikų darbą. Dank, Labai ačiū. Toliau uh, e, Frans Obermeier, vieną minutę prašom. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad siekiama padėti Alpių regionui, kad um, bandoma apsaugoti ir vandens išteklius Alpių regione, kai yra tiesiami geležinkeliai. Taip pat e, Alpių regione būtina užtikrinti ir biologinį įvairovę, reikia apsaugoti ir stambiuosius paukščius plėšrūnus. Taip pat um, reikia užtikrinti ir um, gyvulininkystės plėtojimą Alpių regione. Um, taip pat ir miškininkystę, parama miški, miškininkystiai. Taip pat e, vietos gamintojams reikėtų užtikrinti e, sąžiningas e, pajamas už jų pagamintą produkciją. Ačiū toliau Albert Dorfman, pusantros minutės prašom. Ačiū pirmininkė. Alpių regionas yra labai kompleksiška sistema. Ten uh, skiriasi valstybių sienos, transporto linijos. Į Alpių regioną maždaug šimtas milijonų turistų atvyksta atostogauti. Tai yra vienas iš svarbiausių turistinių regionų visoje Europoje. Alpių regione yra labai išsivyščiusių vietovių, taip pat ir atsilikusių vietovių. Dėl to būtina bendra strategija. Taip pat reikia ir bendros transporto strategijos, siekiant perkelti krovinių gabenimą geležinkelius. Čia norėčiau e, paminėti ir problemų su Turino Lijono geležinkelio ruožų sprendimą. Kai kuriems pakeitimams aš prieštarauju. Kolegos jau sakė, kad reikia apsaugoti bio įvairovę, bet dabar labai padaugėjo ir e, plėšriųjų paukščių e, šiame regione, taigi mes turėtumėm e, pasistengti apsaugoti ir žmonės. Taip pat ten priviso ir lokių. Pagalvokime apie tai, ar tikrai Alpių regione visur reikia tiek daug lokių. E, kolegė Džiufrida, ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Aš visų pirma norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti komisariai už užuojautą pareikštą Italijai po e, Italijos centrinėme, e, centrinėme regione įvykusio e, žemės drebėjimo. Jo metu nukentėjo daug žmonių, buvo nugriauta nemažai, su, sugriauta nemažai pastatų. Dabar e, perėsiu prie Alpių regiono. Čia labai svarbios yra mažos bei vidutinės įmonės. Jos yra svarbios ir pietų Italijoje. Būtent mažos bei vidutinės įmonės yra ES ekonomikos ramstis. Būtent joms turėtų būti skirta ir sanglaudos politika. Bet kol kas sanglaudos politikos lėšos dar neskiriamos MVI dėl įvairių priežasčių. Tai yra biurokratija ir nepalankios galimybės gauti kreditą. MVI vis dar susiduria su pernelyg daug barjerų, kliučių e, visais projektų gyvendinimo etapais. Taip pat reikėtų skatinti ir naujus finansinius mechanizmus tam, kad bankai galėtų teikti kreditus MVI gavusios tokius kreditus, MVI galėtų uh, skatinti ekonomikos augimą. Julie Ward, prašom. Um, all, comment... Norėčiau visų pirma pakalbėti apie mažas ir vidutinės įmonės mūsų ekonomikos stuburą. Todėl turime uh, skatinti jų veiklą ir prekybą visoje Europoje, ypač kūrybinėme ir žiniasklaidų sektoriuje. Uh, parama mažoms ir vidutinėms įmonėms turi apimti socialinius įmonės, alternatyvius verslo modelius, kooperatyvus, nes tai labai perspektyvus etiško e, verslo modelis, užtikrinantis privataus sektoriaus atskaitomybę turime patikrinti, kad pažeidžiamos e, visuomenės grupės turėtų galimybę mm, gauti e, verslumo, mokytis verslumo pradmenų, kalbu apie moteris ir mergaitės. E, turime pasitelkti ir sanglaudos bei inovatoriškas strategijas. Todėl džiaugiuosi siūlymais geriau koordinuoti finansavimo priemonės, kurios yra ypač svarbios Europos regionų plėtotėjai miestų ir kaimų regionuose. Praėjusi Liepos mėnesį dalyvavau Mančesterėje vykusiame e, mokslo forume, kur buvau moderatorė e, sesijoje, kur buvo svarstomi technologijų aspektai. E, kalbėjome apie tai, kad būtina m, mm, pakeisti izoliuotą mąstymą. Visi ten dalyvavę mokslininkai bei e, kitų organizacijų atstovai akcentavo, kad reikia bendrų pastangų, norint ko nors pasiekti. Reikia pažangiosios specializacijos strategijo. Jie, tai turėtų būti kalbėtoje nutraukiama. Molnar. Ačiū, toliau Šabo Molina, ar pusantros minutės prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Sanglautos politikoje kyla didžiausia problema, tai yra korupcija. Yra daugybė valstybių narių, kuriuose Yra labai daug korupcijos skandalų. Pavyzdžiui, mano šalyje, Vengrijoje, atrodo, kad per pastaruosius keliarius metus nepraeina nei diena be žiniasklaidos pranešimų apie korupciją, į kurią yra įsivėlęs koks oligarchas ar politikas. Didžiausia problema ta, kad nėra nagrinėjami tie korupcijos atvejai, nėra keliamos bylos. Yra tokių valstybių narių ir Vengrija yra viena iš jų, kur prokuratura tarsi sprendžia bylą susijusią su korumpuotais politikais, bet iš tikrųjų nelabai ką veikia. Pavyzdžiui, Vengrija pasisako prieš Europos prokuratūrą, bet tos šalis, kurios yra prieš Europos prokuratūrą ir susiduria su didžiausiamis korupcijos problemomis. Aš noriu pasakyti štai, kad jei vyriausybė nenori prisidėti prie Europos prokuratūros ir nenori padėti spręsti tų korupcijos atvejų, tai reiškia, kad šalis nenori, kad iš vis būtų keliamos tos bylos, kad būtų nagrinėjami tie atvejai. Būtent todėl mūsų rekomendacija būtų tokia, gal ne dabar, gal po 2020 metų reikėtų nurodyti kad sanglaudos politikos fondais galės naudotis tik tai tos šalis, kurios parems Europos prokuratūrą. Negalima paimti pinigų, bet nenagrinėti byluočių. Dėkoju, dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Gavau du kart daugiau prašymų, negu kad turime laiko. Taigi suteiksiu žodį tiems kolegoms, kurie dar šiandien ne, e, nepasisakė per spontaniškus pasisakymus ir kurie salėje išbuvo per visą diskusijos laiką. Госпожо комисар, kolega Novako. Iš na Balkanite ne vienigi je nešto lošo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisijos narė. Jei gimiai Balkanuose, tai nereiškia, kad susidūrėjai su nesėkme. Juk realybė priverčia tave būti kūrybingu problemos rimtumas gali atnešti įvairių įdomių sprendimų. Čia visi pasisako apie sanglaudos politiką. Aš noriu pasakyti, kad tai nėra tortas, kurio kiekvienas galime atsiriekti. Viskas priklauso nuo nacionalinio biudžeto, nuo nacionalinės politikos. Yra šimtai regionų, kurie mumis pasitikė, tai ar reikėtų čia patiems savo kenkti. Kasgi nutiks, jeigu mes apribosime šią politiką? Tuomet girdėsime tik tai tuščius pažadus, o žmonėms jie jau įkyrėjo. Čia šiandieną buvo išsakyta daug pastabų, bet aš tikiuosi, kad proto balsas nugalės. Privalome užduoti daugybę klausimų. Jie yra susiję su biurokratija ir aš tikiuosi, kad proto balsas šį kartą nugalės. Ačiū. Vielen Dank, Herr Kollege Novakov. Ačiū kolegai Novakov. Toliau kolegė Grapinė, prašom. Domnule președinte, doamna comisar, apreciez. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Labai džiaugiuosi šiandien įvykusią diskusiją, nes manau, kad Europos, suvienitoje Europos Sąjungoje nėra nieko svarbesnio negu kad sanglaudos politika. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie MVI, nes esu e, e, MVI grupės pirmininko pavaduotoja. Svarbu, kad ir nacionalinės institucijos išsiaiškintų, kodėl MVI šiuo metu negali pasinaudoti viešosiomis institucijomis, uh, taip pat e, e, viešosiomis e, investicijomis, taip pat investicijomis į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. Kai kurios, kai, dėl kai kurių sanglaudos fondų lėšų panaudojimo neligybė tarp regionų tik didėja. Taigi, Aš norėčiau paprašyti gerbiamą komisarę, kad e, artimiausių metų atkreiptumėte dėmesį ir šią problemą. Pagalvokite, ar čia nėra, nė, nėra reikalingi kokie nors pokyčiai. Svarbu, kad būtų kuriamas naujos darbo vietos. Pavyzdžiui, pasienio regionuose. Pasienio regionuose, e, kuriant darbo vietas, galėtų bendradarbiauti kelios valstybės narės. Aš tikrai viliuosi, kad ir ateityje e, sanglaudos politika išliks ES ašis. Ačiū. Toliau kolegė Bilbao Barandika. Gracias, presidente, komisarė. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Inovacijos yra tas rytis, kur e, labiausiai atsiskleidžia, kad e, neveiksminga ES turi keisti savo e, valdysenos paradigmą. E, pažangiosios e, plėtotės rytis, kur e, novatoriškumas yra stiprioji vieta, atskleidžia, kad valstybinė logika dažnai yra lab, labiau protekcionistinė, o ne skatinimo logika. Džiaugiuosi, kad komisija vis labiau tai ima suvokti ir todėl Baskų kraštui uh, E, pavyko, nes jis turi galimybę dirbti kartu su kitais Europos regionais renkti pažangiosios specializacijos strategiją ir taip užtikrinti, kad pramonė iš, toliau vaidintų savo vaidmenį, sukurtų didelę BVP dalį ir ne, neišnyktų. Ir taip sukūriamos kokybiškos darbos, darbo vietos. Būtent tokios politikos mums reikia ir būtent to mes, mūsų šalis prašo. Ačiū. Toliau kolega Vygas. Senhor Presidente, falo num período onde prossegue uma. uma... Pirmininkė. E, šiuo metu komisija vykdo e, šantažą Portugalijos ir jos žmonių atžvilgių. E, nepavyko išspręsti daugybės problemų, taip pat finansinių problemų, kurios žlugdo Portugalijos žmonės. Uh, 2015 demokratiškai išrinkta vyriausybė nutraukė drastišką siaubingą politiką, kuri buvo primesta trojkos. O dabar Bruselis bando vėl griebti šantažavimo, e, apkarpydamas finansavimą iš struktūrinių fondų. Bruseliui iš tikrųjų nerūpi sanglauda ar e, nacionalinių regioninių išsivysimo netolygumų e, koregavimas. Komisija bando nubausti Portugaliją ir kitas valstybės dar labiau, nežiūrinti tai, kad, kad e, Portugalija ir kitos šalis labiausiai nukentėjo nuo griežtų taupimo priemonių. Iš tikrųjų, dabar, kai bandome atgyvinti savo ekonomiką, bet kokiamis priemonėmis, tai gėdinga. Ačiū, ponė Vygas. Toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mažos ir vidutinės įmonės yra darbo vietų vietų kūrimo vieta. E, e, MVI sukuria beveik 87 procentus darbo vietų, Prancūzijoje 3,5 e, MVI, milijonai MVI įdarbina daugybę šalies gyventojų. Aš pati esu dirbusi tokia, tokioje įmonėje ir turiu pasakyti, kad čia svarstami politiniai pasiūlymai visiškai nutolę nuo realybės, su kuria susiduria mažos ir vidutinės įmonės. Uh, pamirštam, reikėtų pamiršti po, politinės ideologijas, jeigu norime būti veiksmingi. Reik, reikalaujama, kad įmonių vadovai elgtųsi pragmatiškai, tačiau mūsų vykdoma politika dėja daro pražadingą poveikį ekonomikai, keliami mokesčiai, e, tačiau reikėtų teikti e, e, finansinės paskatas, reikia mažiau administracinius naštos ribojimo, reikia užtikrinti geresnės prieigos prie finansavimo galimybės, taip pat galimybę atrem, atsis, atsispirti dempingui. Ačiū. Na, ir galiausiai e, žodis kolegai Sinadinos. Pirmininkė, mažų ir vidutinių įmonių veiklos e, sąlygų gerinimas susijęs ne tik su finansų klausimais, jos pačios neužtikrins augimo, tačiau e, per jų veiklą sukuriama pinigų masė turi būti panaudojama taip, kad būtų e, galima kovoti su neteisėta migracija. Reikia tokios sistemos, kad mažos ir vidutinės įmonės būtų konkurencingos. E, kad jos galėtų, kad reikia tokios aplinkos, kurioje jos galėtų konkuruoti su didelėmis įmonėmis. Jeigu norime lygių galimybių visiems, reikia, kad visos valstybės narės e, e, gyvendintų tas pačias direktyvas. Perinant prie žiedo ekonomikos modelio, turime pasirūpinti, kad prekes ir paslaugos taip pat būtų įtrauktos į tą naująją struktūrą. Todėl bankai turi siūlyti e, įmonėms paskolas, turi, turi siūlyti finansus. Reikia mokestinių lengvatų tam tikriems laikotarpiams siūlomų įmonėms. Ačiū, tuo ar baigiame spontaniškus pasisakymus. Bei dab, o dabar diskusijų pabaigoje suteiksiu žodį comisarii, e, paskui pranešėjai. Visų pirma, comisare Crețu, prașum. Pentru această discuție foarte interesantă și pentru contribuția dumneavoastră. Labai ačiū už šią įdomią diskusiją, ačiū visiems už komentarus, už naudingas idėjas. Tikrai e, komitetai išsakė daug įdomių minčių, ypač apie MVI. Daug kolegų apie tai kalbėjo. Na ir iš tikrųjų sanglaudos politika turėtų tarnauti ir MVI, MVI nes e, MVI yra ES ekonomikos stuburas. Dar norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog daugelis kalbėtojų pabrėžė sanglaudos politikos reikšmę. Kai kas turėjo ir kritinių pastabų, Iš tikrųjų, egzistuoja dar spragų, kurias reikėtų pašalinti. Svarbu, kad sanglaudos politika pagerintų visų piliečių gyvenimą visose ES valstybėse narėse. Kalbant apie MVI, iki 2020 metų jau buvo skirti 90 milijonų eurų ir aš tikiuosi, kad MVI galės šias lėšas panaudoti. Aš manau, kad mes jau e, dėjome pastangų mažindami biurokratiją. Tam, kad būtų galima lengviau naudotis programomis. Aš manau, kad čia svarbu bendradarbiauti su įvairiais parlamento komitetais yra regioninės politikos komitetas, yra ir biudžeto kontrolės komitetas. Aš tikiu, kad šie e, komitetai turėtų glaudžiau bendradarbiauti. Dėl kolegos Valkarsel pranešimo. Be abejo, mes siekiame veiksmingos anglodos politikos. Mums reikia atitinkamų strategijų, taip pat ir išmaniai specializacijai. Taip pat e, reikėtų glaudžiau bendradarbiauti, e, užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp vietos bei regionų institucijų bei universitetų, tam, kad būtų galima užtikrinti išmanę specializaciją. Mes jau esame sukūrę atitinkamą asociaciją. Veikia tinklas tam, kad būtų galima pasidalinti patirtimi dėl e, geriausio energijos naudojimo. Inžinerijos srityje tas tinklas jau pasiteisino. Ne kiekvienas regionas gali tapti silikonio slėnių. Tačiau mes galime e, padėti labiausiai atsilikusiems regionams. Taip pat manau, kad reikėtų geriau išnaudoti jau turimas lėšas. Dabar dėl panios Mikhailovos iniciatyvos, dėl teritorinio bendradarbiavimo. Aš tikrai e, sveikinu Europos parlamento poziciją Interreg yra puikus pavyzdys, rodantis, ką gali padaryti ES. 25 procentų ES gyventojų gyvena pasienio regionuose ir dėl to mums reikėtų skatinti valstybių narių bendradarbiavimą pasienio regionuose. Štai jau puikiai veikia bendradarbiavimas tarp Lenkijos ir Vokietijos, bet manau, kad ir Belgija bei Prancūzija galėtų geriau bendradarbiauti. Tuo labiau, kad čia nekyla kalbinių kliučių, bet tam reikėtų e, pakoreguoti ir įstatymus, reikia panaikinti galiojančius apribojimus. Ypač šiais laikais, kai vėl kai kur yra įvesta pasienio kontrolė. Reikėtų imtis tokių politinių veiksmų, kurie padėtų tiems regionams klestėti. Dabar dėl Interreg. 2014-2020 metais jau veikia Interreg 5 programa. Šiuo metu mes rengiame e, tarp valstybinį šios programos peržiūrą ir ruošiamės naujai Interreg 6 programai. Dabar kolegės Breso pranešimas dėl Alpių strategijos. Kolegė Breso sakė, kad Alpių regiono strategija turėtų būti svarbus teritorinio bendradarbiavimo komponentas. Per ateinančius mėnesius mes paskelbsime pranešimą ataskaitą apie makroekonominę strategiją, kaip kad ir prašoma šiame pranešime. Ir taip pat bus vertinama ir Alpių regiono strategija. Kalbant apie šį regioną, ir ateityje būtina užtikrinti bendradarbiavimą tam, kad palengvėtų gyvenimas piliečiams. Tas pats pasakytina ir apie labiausiai nutolusius regionus. Šiuo metu Aš negaliu sakyti visus gausius klausimus. Taip pat man skirtas kalbėjimo laikas labai ribotas, o pranešimų yra keturi. Bet man atrodo neteisinga, kad šalis, kuri gavo milijardus, čia turiu omenyje, pana Funduli iš Graikijos, kuris sakė, kad e, sanglos politika panašu, kad veikia vien tik tais ES institucijose. Aš siūlyčiau kartu nuvykti Graikiją ir pasižiūrėti, kokios naudos atnešė sanglodos politika Graikijai. Mes ėmėmės išskirtinių priemonių išskirtinėje situacijoje. Jokia kita šalis iš sanglaudos fondų nėra gavusi tiek daug lėšų kaip Graikija. Ar e, Atenuose būtų pastat... sukurtas metro, jeigu jo statybos nebūtų 90 procentų finansavusi Europos Sąjunga? ar kiek Salonikose buvo pastatyta mokyklų už ES lėšas. Kaip Graikija atrodė prieš įstodama į Europos Sąjungą? Europos Sąjunga iš esmės prisidėjo prie e, padėties Graikijoje pagerinimo. Ir tai buvo daroma metų metais. Tiek komisija, tiek ir Europos parlamentas daug nuveikė Graikijos labai. Na ir galiausiai. Neteisingai kritikuojamas mūsų darbas. Mes tikrai padarėme labai daug, kad galėtumėm pagerinti graikų gyvenimą. Tai tai norėjau pridurti, baigdama savo pasisakymą. Beje, dėl to, kas atsitiko Madeiroje ir Italijoje per šią vasarą, tikrai labai liūdina. Aš norėčiau išreikšti savo solidarumą tų regionų gyventojams. Iki lapkričio mėnesio vidurio bus suteikta galimybė pasinaudoti solidarumo fondu. Italijai jau skirta 1,3 milijardo eurų vykdant e, gamtos katastrofų prevenciją. 2009 metais e, įvyko drebėjimas Akiliui, 2012 metais vyko e, žemės drebėjimas Emilijos Romanijos žemėje. Ir būtų įdomu sužinoti, kaip Italija tas lėšas panaudojo. Ar buvo sukurtos operatyvinės nacionalinės programos. Apeninų pusęsalis yra ta vieta, kur labai dažni žemės drebėjimai, dėl to būtina prevencija. kai įvyks susitikimas ir su labiausiai nutolusių provincijų atstovais apie tai bus kalbama, bus ten diskutuojama ir apie paramą Madeirai. Jūs žinote, kad e, labiausiai nutolę regionai man yra be galo svarbus. Ir aš tikrai sieksiu bendradarbiauti su Europos parlamento narys iš tų regionų. Ačiū gerbiamai kolegijai. Jūs paminėjote kolegą Funtulis, bet jo salėje dėja jau nebėra. Na, tikrai, jeigu kolega pasisako ir paskui išeina iš salės, tai jam garbės nepadaro. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai Damato. Dvi minutės, prašom. Ačiū pirmininkė. Baigdama diskusiją noriu paminėti kai kurius svarbiausius aspektus. Taupimo politika sunaikino vidinę paklausą ir MVI. MVI yra būtina padėti suteikti geresnės galimybės gauti kreditą. Taip pat reikia užtikrinti geresnius ryšius tarp MVI ir bankų. Šiuo metu bankai gauna daug naudos iš MVI. kalbant apie e, kapitalo rinkų sąjungą. Tai yra puikia iniciatyva, sveikiname komisiją. Yra būtina taip pat daugiau investuoti ir administracinių gebėjimų skatinimą, skaidrumą, geresnį lėšų panaudojimą. Į šį procesą būtina įtraukti visas susijusias pusės - pilietinę visuomenę, verslininkus ir juos skatinti teikti projektų pasiūlymus. Taip pat reikėtų skatinti tokius projektus, kur yra geriau atsižvelgiama į galutinių vartotojų poreikius. Sanglaudos politika turėtų susilaukti daugiau dėmesio. Iš sanglaudos politikos reikėtų ir daugiau investuoti. Čia e, didžiulė atsakomybė tenka ir pačioms valstybėms narėms, ypač pietų šalims. Kai kurias iš tų šalių uh, E, dar net nėra išsakiusios savo iškios pozicijos. Taip pat e, reikėtų užtikrinti pakankamą dėmesį tokioms programams kaip Horizontas 2020. Bet e, tos, tokios programos žmonėms nėra visai suprantamos. Sanglaudos politika, ko gero, yra vienintelis demokratinis instrumentas ES. Ačiū. Ačiū kolegiai Damato. Toliau kolega Valkarsel Siso. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos narė. Esu Jums dėkingas už teigiamą reakciją į komiteto pranešimą. Mes e, tikrai džiaugiamės tais vadovais ir gerosios praktikos pavyzdžiais. Jie padeda suprasti, kaip taikyti pažangios specializacijos procesą. Reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp vietos ir regionų valdžios institucijų e, bei vyriausybės. Reikia ir tarp valstybinių programų tam, kad būtų tinkamai paskirstytos lėšus ir kad nebūtų dubliuojami veiksmai. Žinoma, sanglaudos politika gali būti ir kelių, ir ligoninių, ir švietimo centrų statymas. Mes visuomet pasisakome už tokią sanglaudos politiką, tačiau reikėtų nepamiršti, kad pats svarbiausias žmonės siejantis ryšys yra žinios. Tad labai svarbu yra įtraukti ir tyrimų sritį. Būtent tam ir yra skirta pažangioji specializacija. Aš manau, kad ateitis priklauso nuo žinių ryšių, o ne nuo transporto mazgų. Ačiū. Ačiū toliau kolegė Mikhailova. Благодаря ви, господин председател. Уважаема господин. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, dėkoju už jūsų pastabas apie mano pranešimą. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie išsakė savo nuomonę regionų komitete. Beje, mes labai sunkiai dirbome šiuo klausimu. Noriu dar kartą pabrėžti, kad e, buvo įrodytas e, ATC potencialas. Ne vien tik tai, kai kalbame apie tradicinės rytes. Čia mes kalbame ir apie skaitmeninės technologijas, ir energetiką, ir mokslinius tyrimus, ir pažangę specializaciją. Be to, švietimas, kultūra, aplinkosauga ir kitos rytis. Aš esu įsitikinusi, kad e, ši politika gali būti ir toliau plėtojama. Kalbant apie sanglaudos politikos ateitį po 2020 metų, tai aš manau, kad tos strategijos gali iš tiesų tapti pagrindu, kuris padės išnaudoti mūsų regionų potencialą. Mūsų manimų teritorinės, Europos teritorinis bendradarbiavimas – sukuria didžiulį potencialą. Ir manau, kad tokios diskusijos kaip šiandieną prisidės prie tolesnio Europos teritorinio bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkoju. Na ir galiausiai kolega Bresu. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms už pastabas, ačiū ir komisariai už pažadus e, susijusius su makroregionų strategijos e, vystimusi. Kaip jau sakiau anksčiau, strategija yra labai sudėtinga, diversifikuota, nes e, ir Alpių regione vietovės labai skiriasi, kai, kai kurios labai išsivyšiusios, kai kurios susiduria su didžiuliais finansiniais sunkumais. Būtina pritraukti kapitalą į tas apleistas vietovės. Taip pat reikia nepamiršti ir lygumų taip pat e, ir Alpių regione reikėtų naujų projektų, neskirstant piliečius į A kategorijos ir B kategorijos piliečius. E, reikėtų ir naujų darbo vietų, e, taip pat skatinti ir pasidalymų pagrįstą ekonomiką, užtikrinti reikėtų ir nuotolinį mokymą. Tokie novatoriški sprendimai galėtų padėti geriau išspręsti e, tokio kompleksiško regiono kaip Alpių regionas problemas. Dėl Turino Lijono apie šį geležinkelio ruožą mano pranešime nekalbama. Pranešime kalbama apie tai, kad būtina užtikrinti transporto sąsajas Alpių regione. Geležinkelio ruožas gali padėti sumažinti ir krovinių gabenimą sausumos keliais. Štai, pavyzdžiui, per Gotardo tunelį šiuo metu pravažiuoja tikrai labai daug automobilių, nežmoniškas automobilių srautas. Ačiū kolegijai Breso, baigiame diskusiją, balsuosime rytoj. Dabar galime eiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra kolegos Korao pranešimas dėl ES patikos fondo Afrikai. Visų pirma, žodis pranešėjai keturias minutės ponui Koralą.